įgaliojimai patvirtinti. Bendras sprendimų prieimimo procedūra. Trečiadienį tarybos pirmininkas ir aš pasirašėme du aktus pagal 44 mūsų darbo tvarkos, darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir šitų aktų pavadinimus galite rasti posėdžio protokole. Gavau tarybos poziciją pirmojo svarstymo metu. Taip pat gavau komisaro nuomonę